Jos nėra salėje, tuomet ponia Gardinė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Prašau šiek tiek jūsų dėmesio, nes noriu pranešti svarbų dalyką. Italijos spaudoje Per praėjusias dienas buvo paskelbta informacija apie tai, kad jos valstijos, remiantis Wikileaks informaciją, 2011 metais Silvijo Berlusconio ir jo artimiausių bendradarbių telefoninių pokalbių klausėsi. Taigi po Vokietijos, Prancūzijos svarbiausių politikų, apie ką žinome anksčiau, dabar šiškė, kad buvo klausomasi ir Italijos svarbiausių politikų. Prezidentas įvertino tai kaip labai rimtą dalyką, nes buvo klausomasi šalių sąjungininkų politikų pokalbių mes raginame Europos parlamentą atnaujinti 2014 kovo baigtą tyrimą dėl JAV šnipinėjimo veiklos. Mes nenorime, kad tarp sąjungininkų liktų koks nors nepasitikėjimo šešėlis ir raginame, kad šios aplinkybės būtų išsiaiškintos, nes priešingų atveju galėtų taip atsitikti, kad ir prekybiniams santykiams bei duomenų mainams kiltų grėsmė tarp Europos ir JAV. Ačiū dabar, ponė Toja, kalbės. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad iš spaudos sužinojome atitinkamą informaciją apie tariamą JAV šnipinėjimo veiklą prieš Europos Sąjungos valstybės. Tai kelia nerimą ir negalime su tuo paprasčiausiai susitaikyti ir taikstytis, galvodami, kad tokia veikla yra įprasta Aš pasisakau už tai, kad tarpusavio santykiuose įsivyrautų skaidrumas ir tarpusavio pagarba. Aš pasakau, kad Europos parlamentas, už tai, kad Europos parlamentas įtrauktų šį klausimą į savo darbo tvarkę. Ačiū. Dabar balsuosime dėl pono Uspaskiko pranešimo, jis prašo žodžio. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegas, vegos konvencija šešiasdešimt penki metų sukūrė sistemą pagal kurią supaprastinta dokumentų apsikeitimo tarp europos sąjungos šalių supaprastinta ir palengvinta teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybiniuose ir e, civiliniuose komerciniuose ginčuose konvencija įrodo savo naudingumą. šios konvencijos naudojasi dvidešimt penki europos sąjungos šalys austrijai ir maltai išreiškus norą prisijungti prie hagos konvencijos po ilgų diskusijų taryboje žmogaus teisių teismo išaiškinimo šioms dviems e, narėms suteikiama galimybė prisijungti prie sutarties. tad kviečiu kolegas palaikyti šią rekomendaciją ir leisti austrijai ir maltai prisijungti prie hagos konvencijos. dėkoju visiems kolegoms. Now... Ačiū. Dabar balsuosime vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas pranešimas ponios Van Nieuwenhuizen, vėlgi vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl ponas Dėchovskio pranešimo. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname. Toliau balsuosime dėl pono Bekerio pranešimo. Čia bus balsavimas šiek tiek ilgesnis. Pirmiausia, 177 pakeitimas, keliant rankas balsuojame, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pakeitimas numeris 181 ir 183. Vardinis balsavimas, balsuokite. Balsuoti baigiame. atmesta. 178 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. 179 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. atmesta. 177 pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 180 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 177 pakeitimas keliant rankas balsuojame, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 182 pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta. Congratulations. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl ponios Desarnės pranešimo. 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Komiteto atsakingo pakeitimai, balsuojame už juos kartu, kas už kas prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime, jeigu pageidaujate. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. atmesta. Dabar balsuosime dėl 5 ir 12 pakeitimų vardinių būdų. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta šeštasis pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septintas ir keturioliktasis pakeitimai vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Septynioliktas pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis pakeitimas keliant rankas. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta devintasis pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktasis ir penkioliktasis pakeitimai, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmininkė atsiprašo. Komisijos pasiūlymas, varnis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponas Langė prašo žodžio, prašau. Ačiū, pan pirmininkė, mėly kolegos, pranešiai ir aš apgailestaujame dėl to, kad su taryba ir komisija suderintas tekstas buvo patvirtintas ne be pakeitimų. Čia kalba eina apie skubes paramos Tunisui priemonės. Kad neprarastume daugiau laiko, Aš siūlau nukelti galutinį balsavimą ir iš karto pradėti trilogo darybas su taryba tam, kad surastume greitą sprendimą ir galėtume Tunisui nedelsdami pradėti teikti pagalbą. Okay. Buvo pateiktas pasiūlymas nukelti galutinį balsavimą dėl šio pranešimo, taigi teikiu šį pasiūlymą balsavimui, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl ponas Dehovskio pranešimo, dėl rezoliucijos ir dabar vyks vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiama pritarta. Ponios Rodrygės dabar pranešimas. Šeštasis pakeitimas. Ponas Baliai dėl vedimo tvarkos prašo žodžio. Norėjau pasidalinti parlamento tarnybų patiktą informaciją apie tai, kad e, svėlė klaida ties 13 pakeitimu, ten buvo įtraukta nuoroda į bankų sąjungą arba bankų struktūros reformą. Reikia iš šio pakeitimo išbraukti žodžius bankų sąjunga. Gerai, mūsų tarnybos atliks atitinkamą patikrą. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Originali teksto versija, dėl jos balsuojame keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. atmesta. 25 pakeitimas, keliant rankas balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 26 pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 27 pakeitimas keliant rankas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septintoji pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame, balsuoti baigiame. Dabar baigiame balsuoti. Atmesta. Septintasis pakeitimas vardinis balsavimas. Pratim. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta devintasis, devinto pastraipo originali versija, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tryliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtoji pastraipa, keturios dalys, kas už pirmąją kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už ketvirtąją, kas prieš, susilaiko pritarta. 14 pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 15 vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigime. Atmesta. 12 12 pastraipo original versija, keliant rankas kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 15 pastraipa, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko atmesta Pritarta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigia. Atmesti 16 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesti. 30 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 19 pastraipa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 32 pakeitimas keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 33 vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 pakeitimas, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją keliant rankas, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, tiksliau vardinis balsavimas dėl antrosios, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis pakeitimas vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesti. 18 pakeitimas, kas už, keliant rankas, kas prieš, susilaiko. Atmesti. 10 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 24 pastraipa, keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 35 šis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 19 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 26. 26 pastraipa, keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, keliant rankas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. 27 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas keliant rankas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 28 pastraipa 3 dalis vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta pirmai daliai, vardinis balsavimas dėl antrosios. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. Trečioji dalis vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. 21 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestam. 30 pastraipą keliant rankas, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. 32 pastraipą keliant rankas, kas už, kas prieš susilaiko pritartų. 37 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 38 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 38. 37 pakeitimas, pirmininkė supainio, 39 vardinis balsavimas, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 pastraipa, keliant rankas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pastraipa, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 pastraipa keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40 pastraipa keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 pastraipa keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 41 pakeitimas keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 46 pastraipa keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 47 pastraipa, dvi dalys, pirmoji keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 48 pastraipa, keliant rankas, kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. 51 pastraipa, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Į konstatuojamoji dalis, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu pranešėją. Kitas balsavimas ponios Ribeiros. Pranešimas pirmasis pakeitimas. Keliant rankas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Antroji pastraipa. Keliant rankas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečioji pastraipa, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštoji pastraipa, dvi dalis, pirmoji keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 pastraipa, 5 dalis. Pirmoji, rankų pakelimų kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaikė, priimta prieš susilaikę priimta. Penktoji vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Šešioliktoji pastraipa, pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pastraipa, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Balsuojame, baigiame. Patvirtinta. 19 pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antrasis pakeitimas keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš prieš, susilaikė priimta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 22 pastraipa, dvi dalis. Pirmoji kas už, prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmesta. 25 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, už, prieš, susilaikė, priimta, 27 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 29 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, priimta antroji, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta 34 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinti. Gerai. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 41, 42 pastraipa. Kas už, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 42 pastraipa. Kas pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 pastraipa, dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 52 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 53 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta Priimta. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 59 pastraipa dvi dalis. Pirmoji kas už. Prieš. Susilaikė. Prieš Priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 62 pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 63 pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Primta. 64 pastraipa, keturios dalys, visos vardinių balsavimų. Pirmoji dalis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis, taip pat vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. Ketvirtoji dalis. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. 69 pastraipa, dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę. Priimta antroji kas už, prieš, susilaikę. Priimta. 70 pastraipa, vardinis balsavimas. Pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. A konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji, kas už, prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Tikriname. Antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. priimta. Į konstatuojamoji dalis, dvi dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Visa rezoliucija dabar vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. Sveikinu. Kitas pranešimas, ponios e, Styler pranešimas, 12 pastraipa, dvi dalys, pirmoji. Už, prieš, susilaikę, priimta, antroji, už, prieš prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedamas, baigiamas. atmesta. 35 pastraipa, dvi dalys, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas. Vadinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Keturiasdešimt penkta, keturiasdešimt šešta pastraipos atkrenta, e, penkiasdešimt antroji, pirmoji, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Kitas balsavimas – ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimas, 12 pakeitimas. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė, atmesta. Trečioji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Keturioliktasis, už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkioliktasis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktoji pastraipa, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmestas susilaikė priimta. 13 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeš, Reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Penktasis pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji. Kas už? Prieš prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Prašom balsuoti, balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš prieš, susilaikę, atmesta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 23 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta Priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Gerai. Tikriname. Prašom balsuoti dėl septintojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė, atmesta. Devintasis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, atkrenta, ji, 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 44 pastraipa, dvi dalys, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prasideda jisai. Baigiamas. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58 pastraipa kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 pastraipa, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigtas balsavimas. Priimta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau ponios e, Ruiz pakeitimas, pranešimas pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Devintasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktasis, kas už, gerai, tikriname. Dešimtasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas rezoliucija visa. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu. Pono Marijus e, pranešime. Šeštas pakeitimas balsuojame rankos pakelimu, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Šešta pastraipa, dvi dalys. Pirma dalis kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, norite tikrinti, prašom, dėl antrosios dalies, balsuokime. Davautis. Baigiame balsuoti. Adopted. Then amen. Priimta. Toliau. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. Aštunta pastraipa, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 pakeitimas, vardiniu būdu balsuojame, galime balsuoti, baigiame balsuoti, priimta, vis prašau, atmesta, sako pirmininkė. Toliau, 15 pastraipa, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečia dalis. Kas prieš, susilaikė, priimta. Tikrinkime, tikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 pastraipa, pirma dalis, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime, prašom, galima tikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. <clears throat> Priimta. 20 pastraipa, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dešimtą pastraipą vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas už. Buvo viskas labai aišku. Ketvirtas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardiniu būdu balsuojame. Tavaut iš. Baigėme balsuoti. Adopted. Priimta. Pone Marijas, e, žodis jums. I, I will be very brief. Labai glaustai kalbėsiu ir kalbėsiu graikų kalba. Gerbiama pirmininkė, noriu padėkoti parlamentui iš tai, kad buvo balsuota už mano pranešimą. Jame yra labai daug kritinių komentarų apie AKR ir Troikos e, veiklą. Šiame pranešime e, yra aišku ir aspektų, kurie neatspindi pranešėjo nuomonės, pavyzdžiui, 15 pastraipos pirmoji dalis, bet taip yra ir kitose dokumentuose. Savo nuomonę aš paprašysiu įrašyti į protokolą ir aš noriu padėkėti pranešėjams ir šešėlėms pranešėjams. Toliau balsuojame dėl uh, E, LPS dėrybų su Australija ir Naujoje Zelandija e, pradžios. E, Varnis balsavimas, kas už? Varnis balsavimas, baigime balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas, nebe balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas. Balsuojame varniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias pakeitimas. Pirma dalis. Vardiniu būdu. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Ji atkrenta, todėl periname iš karto prie dešimto pakeitimo. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Rankos pakelimų balsuokim. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Konstatuojamoji dalis G. Rankos pakelimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Rankos pakelimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas. Varnis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Balsuokime. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau. Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse. Pirmoji bendra rezoliucija, kurią rengia šešios frakcijos. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G konstatuojamoji dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Balsuokime kortelėmis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Konstatuojama dalis H, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Visa rezoliucija, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Viskas buvo labai aišku, priimta. Ir paskutinis tekstas balsavimui – humanitarnė pagalba Jemene. Ponas Prėda norėtų pasisakyti. Prašom, ponė Prieda, žodis jums. Thank you, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik tai kelti klausimą dėl balsavimo. Vasario ketvirtą dieną e, dėl to turėjom jau balsuoti. Kodėl buvo atidėta, dėl neiškios priežasties. Ponui Priedai žodis suteiktas buvo ne jums, kolega. The floor is yours, Mr. Preda. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau tik Jums pasakyti, kad mūsų frakcija pasisako prieš socialistų, liberalų ir kitų frakcijų pateiktą pakeitimą, nes pakeitimų, nes dėl jų rezoliucija tampa išbalansuota, o šis tekstas e, ir šis tekstas tampa palankus Arabų e, Saudo Arabijai. Mums atrodo, kad yra labai svarbu įtraukti visus regionų veiskėjus, įskaitant Iraną. Su Saudo Arabijos delegacija buvom susitikę ir tos frakcijos, kurios pateikė e, tokius pakeitimus, e, atrodo kalbėjo vienaip su Saudo Arabijos atstovais ir kitaip kalba čia. Pone Prėda, Strasbūrė jau apie tai kalbėjome, dabar tik tai balsuojame. Nebe, pradėkim diskusijas iš naujo. Ponas Gableris žodžio prašau. Pone pirmininkė, aš norėjau pasakyti, kad esu pasipiktinęs. Šis klausimas vasario ketvirtą dieną nebuvo patiktas balsavimui, nebuvo aiškios priežasties. Paprasčiausiai buvo pasakyta, kad nepatogu dėl to, kad besilankančiai delegacijai E, diplomatinės licencijos buvo sustabdytos. Aš manau, kad mes turėtumėm kalbėti aiškiau ir e, supraskime, kad šis dokumentas yra labai svarbus gėda, kad šis tekstas perkeltas e, balsavimui nuo vasario ketvirtos į dabar, dėl to kenčia civiliai žmonės. Dabar mes balsuosime. ECR frakcijos tekstas pirmiausia. Aš visą rezoliuciją balsuojam. Kas už, kas prieš? susilaikė atmesta. Bendroji rezoliucija, kurią teigia šešios frakcijos pasiūlymus. Trečias pakeitimas pirmiausia, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Labai aišku buvo. Šešta pastraipa. Galim patikrinti, galim patikrinti. Trečias pakeitimas. Balsavimas baigtas. Closed. Balsavimas baigtas. Šešta pastraipa. Originalaus teksto. Varnis balsavimas balsuojame. The vote is... Balsavimas baigtas. Adopted. E, priimta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. In favor. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Nebalsavote. Tikrinkime. Vardinis balsavimas. I only check. No. Čia tik patikrinimas, iš esmės nevardinis balsavimas. Reikia patikrinti, nes labai nedaugas rankas kėlė. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta. N konstatuojamoji dalis, pirma dalis, varnis balsavimas. E, balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis, varnis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir paskutinis balsavimas, e, vardinis dėl visos rezoliucijos. Balsuokime. The vote is... Balsavimas baigtas. And it was adopted. Priimta. And then should we say that... Yes. The... Dabar perinam prie balsų paaiškinimo. Gal yra norinčių pasakyti, ką nors? Galite pasilikti salėje. The... O dabar laikas balsų paaiškinimui. Pirmiausia, Becker pranešimas, pirmoji narė paaiškinanti, kodėl balsavo vienai per kitaip yra ponia Morvai. Si, Mrs. Morvai. Ponia Morvai. The floor is yours. Žodis jums sutiktas. Sorry, Mrs... Labai atsiprašau, ponė pirmininkė, bet žmonės vaikšto šioj saliai pirmin atgal, e, visi šnekasi kaip kokioj kafeterijoje. Manau, kad tai yra e, mūsų piliečių.